Skelbiu rugsėjo 12 dieną nutrauktą plenarinę sesiją e, vėl tęs, e, jos tęsinį. Ponės ir ponai, norėčiau jūsų paprašyti e, tylos minutę pagerbti. Jeigu jūsų paprašysiu tai padaryti, tai tuomet tikiuosi, kad visi kolegos tylės, kad šioje salėje bus tylu, kad joje bus visiška tyla. Bet toje tyloje, į tą tylą įsimaišo riksmai, tai yra vaikų riksmai, e, vaikų, kurie mato, kaip skęsta jų tėvai. Tai yra e, tėvų riksmai, kurie negali išgelbėti savo vaikų. Tai yra žmonių riksmai, kurie yra palikti vieni atviroje jūroje, nors mato e, krantą, krantą to žemynų, iš kurio jie tikėjosi, kad jie sulauks e, pagalbos ir kad e, ras tenai vilti. Tai yra žmonių riksmai, kurie prieš pat, Europos, prieš pat pasiekdami Europos krantus prarado savo gyvybės. Mes kalbėsime šiame kontekste apie skaičius. Mes diskutuojame, kas, kokia šalis, kiek e, pabėgėlių priims arba nepriims. Šiame kontekste mes diskutuosime apie pinigus, kiek tai kainuos. Šiame kontekste mes kalbėsime apie sausus paragrafus, apie sausas kažkokių dokumentų dalis, e, diskutuosime apie aplinkybės, e, apie kurias aš net negalėjau pagalvoti, kad e, žvėjai, kurie gelbėja tokius žmo, žmonės, kurie skęsta atviroje jūroje, po to yra baudžiami už tai, kad jie padeda e, žmonėms e, nelegalios migracijos situacijoje. Mes, ponios ir ponai, kalbėsime apie tai, kad turtingiausias e, e, pasaulio žemynas, o mes visi žinome, kad turtai mūsų žemynė nėra teisingai paskirstyti, bet mes ES piliečių, e, piliečiai esame priklausomi nuo tų regionų, iš kurių atvyksta žmonės. Ir mes turėtume būti stiprus ir pakankamai turtingi, e, kad galėtume padėti tiems, kurie atvyksta į mūsų, į mūsų žemyną e, prašydami pagalbos. E, atsižvelgiant į tuos žmonės, mes esame tikrai labai turtingi. Aš norėčiau, kad mes šiame kontekste kalbėtume ne apie sausus skaičius, o kalbėtume apie tuos sunkumus, su kuriais mes patys susidūrėme. E, tas, tu, tas turtingumas, kuris padėjo mums nugalėti savo sunkumus, turėtų mums padėti taip pat ir suteikti saugumą tiems žmonėms, kurie, kuriems to reikia. Tikiuosi, kad šita tylos minutė, kurią mes pagerbsime Lampedūzos tragedijos aukas, tikiuosi, kad šita tylos minutė galbūt bus lūžio taškas lūžio taškas ES politikoje. Vielen Dank. Dėkoju.